Dear colleagues. Mėly kolegos, prašau susėsti. Laikas pradėti posėdį. Turime pradėti nuo and uh, we can start immediately with the... Uh, iš karto pradėtume balsavimą. Pirmasis klausimas, dėl kurio turėsime balsuoti, yra reglamentas dėl gypsidabrio, kurio panaikinamas reglamentas 11.02.2008 metų. Jeigu esate pasirengę, galime pradėti balsuoti. Ponas Palūčiai prašo žodžio. Tiksliau, ponė Palūčiai, paprašykite e, savo padėjėjo pranešti mums, kaip jūs balsuojate, nes neturite balsavimo kortelės. 26 pakeitimas dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Antroji dalis, e, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 163 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta 164, kas už prieš susilaiko pritarta 27, kas už prieš susilaiko atmesta 165, kas už, prieš susilaiko atmesta. 28 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 8 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta? Šimtas aštuoniasdešimt septintas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta? 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Norite pastikrinti, pradame elektroninį balsavimą. Ar visi balsavote? Ne, ne visi, atsiprašau. Ponas Bėlėtas dar nebalsavo, ponas Palučiai kortelės neturi. Balsuoti baigiame. Dar kažkas nespėjo. Dabar balsuoti baigiame. Atmest. Šimtas aštuoniasdešimt devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas devyniasdešimtas, kas už, ne. Pirmininkas atsiprašo. 121-92 kartu, kas už, prieš susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl pirmojo kompromiso. Už prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarti. Dabar balsuosime dėl 214 pakeitimo kolegės Rivazy. Jis atitinka antrą kompromisą, kas už prieš susilaiko atmestą. 230 kas už prieš susilaiko atmesta. 230. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 237. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 234. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 236. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 235 kas už, prieš šiusių laiko atmesta 239 kas už, prieš susilaiko atmesta 240 kas už, prieš susilaiko atmesta 241 kas už, prieš susilaiko atmesta 242 kas už, prieš susilaiko atmesta 238, kas už, prieš susilaiko atmesta 243, kas už, prieš susilaiko atmesta. <clears throat> Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 244 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta 55 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta 245, kas už prieš susilaiko pritarta. 247 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, ponė Palūčiai? Balsuoti baigiame. 31 prieš, 30 už, dėja atmesta. Toliau 56 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 57 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 248 <clears throat> pakeitimas, su žodinė pataisa, ar kas nors jai prieštarauja, ne, prieštaraujančių nematau, dabar balsuojame su žodinė pataisa, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Pirmininkas atsiprašo, buvo tik viena dalis. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, sulaiko pritartų. Ir kolega Dantį jau savo balsavimo kortelę atgavo. Balsuosime dėl 291 pakeitimo, kas už, prieš susilaiko atmesta. 70 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 306 pakeitimas už prieš susilaiką pritarta, 309 už prieš susilaiko atmesta. Trys šimtai dešimtas pakeitimas yra nepriimtinas. 79-313 identiški, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar priedų pakeitimai. Balsuojame dėl devintojo kompromiso, kas už. Pone Zomer. Aš galbūt pavėlavau čia šiek tiek, tačiau praėjusią savaitę nebuvau parlamente devintasis kompromisas jame parašyta kad 341 e, pakeitimas, kurį aš pateikiau, yra įtrauktas, aš noriu, kad būtų į posėdžio protokolą įtrauktas, įrašytas mano teiginys, kad e, mano pakeitimas į šį kompromisą nėra įtrauktas, nes e, kompromise parašyta visiškai priešingai nei mano pakeitime Mano pakeitimu siekiama parodyti, kad neegzistuoja jokių alternatyvių procedūrų, tokia yra tikrovė ir būtent dėl to negalime <clears throat> nustatyti tam e, tikrų e, gamybos būdų atsisakymo per tam tikrą laiką procedūrų. Taigi prašau į posėdžio protokolą įtraukti atitinkamą mano teiginį, kad šis kompromisas neapima, nepriepia mano pakeitimą ir prašau savo kolegas iš frakcijos balsuoti prieš šį kompromisą. Pirmkas, kaip minėjote, jūsų pakeitimas prieštarauja šiam kompromisui. Ar tai reiškia, kad jeigu kompromisui pritarsime, tai jūsų pakeitimas atkris, tačiau mes pasižymėsime jūsų komentarą. Taigi balsuojame dabar dėl devintojo kompromiso, kas už, <clears throat> kas prieš. <clears throat> Susilaiko pritarta. Dabar <clears throat> konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas 94-95 identiškai už prieš susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 97 pakeitimas kadangi buvo pritarta antrajam pakeitimui, daugiau balsuoti nereikia, 96 toliau, kas už prieš susilaiko atmesta. Toliau balsuojame dėl 99 pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Šimtasis, kas už prieš susilaiko pritarta 101, kas už prieš, susilaiko atmestas 102, kas už prieš, susilaiko atmestas 103, kas už prieš, susilaiko atmesta. Penktasis, kas už prieš, <clears throat> susilaiko pritarta 104, už prieš, susilaiko, sakyčiau, manyčiau, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. Toliau. 105 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 106 už, prieš, susilaiko, atmestas. 107 už, prieš, susilaiko, pritarta. 108 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 7 už, prieš, susilaiko, pritarta pritarta 109, kas už, prieš susilaiko atmesta 110, kas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta 109, kas už. 11 kas už prieš susilaiko, atmestas 113 kas už prieš susilaiko, atmestas 112 kas už prieš susilaiko pritarta 114, kas už, prieš susilaiko pritarta 915 identiški, ne, dėl jų balsuoti nereikia, nes pritarėme 114. Toliau 10 pranešėjo pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 116 pakeitimo pirmos dalies, kas už, prieš, susilaiko pritarta, kas už antrą dalį, kas prieš, susilaiko atmesta. Šimtas dvidešimt trečias pakeitimas toliau, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 127 Mišel Dantam pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 14 <clears throat> pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta, 128 pakeitimas, kas už, prieš <clears throat> susilaiko atmesta, 130 kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau 140 Mišel Dantankas už, prieš susilaiko pritarta 141 kas už, prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtas penkisdešimtas dabar pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Šimtas keturiasdešimt devintas, kas už prieš susilaiko pritarta. 158 su žodinė patys, ar kas nors jai prieštarauja, nematau prieštaraujančių, balsuokime. Su žodinė pataiso dėl šio pakeitimo, kas už, prieš susilaiko pritarta. 159, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 160, kas už prieš dar kartą. Neaiškiai keletą rankas, taigi dar kartą pakartokime balsavimą, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Na, sudėtinga buvo iš tiesų įvertinti balsavimo rezultatus atmestą. Toliau balsuosime dėl 159 pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmesta 160, kas už prieš susilaiko atmesta 22, kas už prieš susilaiko pritarta. 23 kas už prieš susilaiko pritarta. 24 pakeitimas kas už kas prieš susilaiko atmesta. 25 pakeitimas dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. 162 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos, taip pat elektroniniu būdu pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. O dabar balsuojame dėl e, tarp institucinių dėrybų pradžios. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Andiamo e passiamo adesso al voto. Dabar reikime prie kito balsavimo, mėly kolegos. Posėdis dar nebaigtas, reikia tęsti darbus. Balsuosime dėl Berder pranešimo dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano. Pradėkime nuo 39 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Keturiasdešimt ketvirtas ir pešuan pritarta. Dabar aštuntasis kompromisas. Ne, pirmininkas atsiprašo. Dėl aštuntojo kompromiso taip, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar antrasis kompromisas, kas už, prieš, kas susilaiko pritarta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 53. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 54. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 55. Už? Prieš susilaiko pritarta. Peš 9. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 177. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 56. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 79 ir 126 tapatus, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 132, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Už? Prieš susilaiko pritarta. Dabar 68 pakeitimas, nepatenkantis į kompromisą. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar Peš 5. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 69. Už prieš susilaiko pritarta. 70. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 71. Kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Atmesta. Dabar balsuojame dėl 72. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 80. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 81. pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Jūri 2. Ne, pirmininkas atsiprašo, 911, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar peš 42, kas už, 40 atsiprašau, už prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. 99. Kas už prieš susilaiko pritarta. Šimtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Peš 33. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 9.20. Kas už prieš susilaiko pritarta. 924 už prieš susilaiko pritarta. Dabar devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 112 už prieš susilaiko atmesta. Inta 2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 114. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 115. Už, prieš, susilaiko pritarta. 116. Už, prieš, susilaiko pritarta. 118 už, prieš, susilaiko pritarta. 119 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 127 už, prieš, susilaiko pritarta. 130 už, prieš, susilaiko pritarta. 135 už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti. 135. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl 136 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 140 už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar 9.14 už, prieš, susilaiko pritarta. Inta 11 už, prieš, susilaiko pritarta. Inta 12 už, prieš, susilaiko pritarta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Inta 8 už, prieš, susilaiko pritarta. Inta 15 už, prieš, susilaiko pritarta. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 151 už, prieš, susilaiko atmestas. 152 už, prieš, susilaiko, pritarta. 153, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Jūri 3, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 165 už, prieš, susilaiko pritarta. 167 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, atmesta. Dabar balsuojame dėl 168 pakeitimo už, prieš, susilaiko, pritarta. Deve 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. Inta 17 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Avete. Ar visi balsavo? Dar ne. Balsuoti baigiame. Atmesta. tokiais atvejais ne viskas yra labai aišku, bet to keistą daugumą šiandieną turime. Peš 3 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 176, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 182 pakeitimas tik dėl pirmosios dalies. Antroji atkrito dėl pirmosios, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 185-ojo. Nes už prieš susilaiko atmesta. 186 ir 87 identiški už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas dabar, kas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis už prieš susilaiko pritarta. Septintasis už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis už, prieš, susilaiko pritarta. Devintasis už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktasis kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktasis kas už, prieš, susilaiko pritarta. 12, Tryliktasis už, prieš, susilaiko pritarta. Keturioliktasis kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktasis kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šešioliktasis kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septynioliktasis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuonioliktasis už, prieš, susilaiko pritarta. 18 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar 23 už, prieš susilaiko pritarta. 24 už, prieš susilaiko pri, atmesta. 25 už, prieš susilaiko atmesta. 26 už, prieš susilaiko atmesta atmesta. 27 kas už, prieš susilaiko atmesta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 29 kas už, prieš susilaiko atmesta. 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 31 už, prieš. E, pirmininkas atsiprašo. 31. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 32. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 34. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 35. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 36. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 37. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 38. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar jūri C, už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar turime dėvę pakeitimų bloką, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar jūri blokas už prieš turime pasitikrinti. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Atmesta. Turime balsuoti e, peš e, bloką, kas už prieš susilaiko tikrinkimės. Atmesta, bet pasitikrinkime. Ar visi jau balsavote, ar dar kas nori balsuoti? Balsavimas baigtas, atmesta. Dabar paskutinis elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta Now we can go to the next point uh, in our agenda. Toliau balsuosime dėl parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros. Turime balsuoti dėl 1B kompromiso. Už, kas prieš, susilaikę, pritartę. Ir dabar galutinis elektroninis balsavimas dėl šio pasiūlymo. Balsuoti baigėme. Ačiū. Abbiamo Adesso abbiamo eh, il eh, voto sul eh, report del collega Busoi sul. Eh, Balsuosime toliau dėl pono Busoi pranešimo. Dėl robotikai taikomos civilinės teisės nuostatų. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 31 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 32 e, kompromisas už, pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 34 už, prieš, susilaikė atmestas. Toliau 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 36 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 37 už, prieš, susilaikė pritarta. 38 už, prieš, susilaikė pritarta. 39 už, prieš, susilaikė atmestas. 40 už, prieš, susilaikė atmestas. 41 už, prieš, susilaikė atmestas. 42 už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 55 pakeitimas už, prieš susilaikė, patikrinkime, kaip balsavome. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 56 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 58 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 59 už, prieš, susilaikė, Atmestas. 60 už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 64 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patikrinkime, kaip balsavome. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 65 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 66 už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 67 už, prieš susilaikė atmestas. 68 už, prieš susilaikė pritarta. 69 dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. Antroji dalis. Už. Prieš susilaikė. Patikrinkime, kaip balsavome. Ar visi balsavote? Atmestas. Toliau šeštasis kompromisas. 11 punktas už, prieš, susilaikę, pritarta. 75 pakeitimas už, prieš, susilaikę, tikriname, kaip balsavome. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Atmestas. Ir dabar septintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. 80 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 81 už, prieš, susilaikė, pritarta. 82 už, prieš, susilaikė, pritarta. 83 už, prieš susilaikė atmestas. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 89 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 90 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Pone Dantį. 91 pakeitimas dėl trijų dalių. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patikrinkime, kaip balsavome. Ar visi balsavo? Ne visi. Balsavimas baigtas. Atmestas. Atmestas, atsiprašau. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 97 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 98 už, prieš, susilaikė atmesta. 99 už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtasis pakeitimas. Šiam pakeitimui yra pakeitimas žodžiu, ar kas nors norėtų jam pasipriešinti. Ne, tuomet balsuojame dėl jo. Dėl šimtojo pakeitimo su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šimtas pirmas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtas antras už, prieš susilaikė pritarta. 103 už, prieš susilaikė. Tikrinkime, kaip balsavome. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas, pritarta. 104 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 105 už, prieš, susilaikė, atmestas. 108 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 107 už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritartas. 113 už, prieš, susilaikė, atmestas. 114 už, prieš susilaikė atmestas, 115 už, prieš susilaikė pritarta, 116 už, prieš susilaikė atmestas, 117 už, prieš susilaikė pritarta, 118 už, prieš susilaikė atmestas, 119 už, prieš susilaikė pritarta, 121 už, prieš susilaikę atmestas. 120 dėl trijų dalių. Dėl pirmosios dalies už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Trečioji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl 11 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. 11 už prieš susilaikę atmesta. 12 už prieš susilaikę pritarta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Toliau balsuosime dėl 14 pakeitimo dviejų jo dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė Atmesta. 15 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 16 už, prieš susilaikė atmestas. 17 už, prieš susilaikė atmestas. 18 už, prieš susilaikė atmestas. 19 už, prieš susilaikė pritarta. 20 už, prieš, susilaikė atmestas. 21 už, prieš, susilaikė pritarta. 22 už, prieš, susilaikė atmestas. 23 už, prieš, susilaikė pritarta. 24 už, prieš, susilaikė atmestas. 25 už, prieš, susilaikė atmestas Atmestas, sako pirmininkas, ne. Pritarta. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniškai. Avete votato tutti il... Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Vienbalsiai pritarta sveikinimai.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 Kolegos, kurie žydinė e, iš salės, prašyčiau tai daryti tyliai. To... Keisime dar minutę, leisime kolegoms, kurie nepasiliks kitoje posėdžio dalyje išeiti. Dear colleagues, we can uh, start another time. Gerbimi kolegos, tęsime posėdį. Visus uh, kviečiu ir raginu savo dvišalius pokalbės tęsti už salės durų. Dabar keismės nuomonėmis su komisijos atstovais dėl aplinkos oro kokybės direktyvos įgyvenimo tyrimo. komisijos atstovus pakvietėme pasikeisti nuomonėmis dėl svarbiausių tyrimo išvadų. Taigi, nedelsdamas suteikiu žodį komisijos atstovams. Prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad e, leidote komisijos atstovams šiandien su jumis sustikti ir apsvarstyti šios svarbos tyrimo išvadas e, neverta net minėti, kad e, oro kokybė aplinkos yra labai svarbi tiek mūsų sveikatai, tiek aplinkai, tiek ir ekonomikai. Taip pat nereikia minėti, kad e, dėl nepakankamos oro kokybės kylančių mečių atvejais yra pakankamai didelis, maždaug 400 tūkstančių žmonių per metus dėl to miršta per anksti. Taip pat e, turbūt daugumą žinote, kad mes komisijoje priėmėme iššūkį ir bandėme parengti būtent e, e, svarbiausias direktyvos nuostatas dėl aplinkos oro kokybės, nustatyti kokybės standartus, narėmėmės mokslininkų išvadomis, pasaulio sveikatos organizacijos gairėmis aplinkos oro kokybės ir E, PSO gairės yra griežtesnės nei mūsų, tačiau daug, daug kur jos sutampa. Kalbant apie įgyvenimo etapą, komisija ir toliau yra labai sunerimusi dėl padarytos pažangos valstybės narėse įgyvenę direktyvos nuostatas, ypač turint omenyje politinius tikslus tam, kad iki 20-ųjų vėliausiai ši tikslai, tiksliau direktyvos nuostatas būtų perkeltas. Šiame kontekste komisija stengiasi labai aktyviai imtis veiksmų, kad įgyvenimo etapas direktyvos vyktų kuo greičiau teikdama valstybėms narėms paramas tam, kad stambiausi teršėjai sumažintų savo emisijas, dėja rezultatai pasiekti dar nėra patenkinami, dėl to komisija pradėjo nemažai stoties pažeidimo procedūrų. Iš esmės galiu pasakyti, kad šiuo metu pradėti 29 sutarties pažeidimo atvejai, kurie apriepia 3 tamiausius taršėjus 19 valstybių narių. Taigi padėtis tikrai nėra patenkinama, e, tačiau reikėtų pabrėžti, kad mes labai rimtai vertiname šios pažeidimus, tačiau e, kuomet yra nustatomi tikrai rimti pažeidimai, tai ypatingai juos atkreipime dėmesį ir dėl to pradedame staties pažeidimo procedūras. Procedūros buvo naudingos ta prasme, kad jos paskatino valstybės narės pagerinti aplinkos oro kokybę. Matome, kad dabar įmamasi žingsnių tinkama linkme, ypač tai pasakytina apie e, tvirtinamus ir rengiamus oro kokybės gerinimo planus, taip pat mažos taršos zonų nustatymą atskiriuose valstybėse narise. Tokių zonų atsiranda vis daugiau, tačiau vis tik tai bendroji padėtis nėra patenkinama ir mes vis dar neatitinkame direktyvoje nustatytų standartų. Norėčiau šiek tiek išsameu Jums pristatyti situaciją susijusią su sutarties pažydimo procedūromis, kalbant apie PM10, tai mes vertiname 16 e, valstybių narių, e, beveik visose iš jų dabar yra tokia situacija, kad mes pare, pareiškime atžvilgiu griežtą nuomonę. Bulgarijai ir Rumunijai dabar jau e, iškeltos bylos atinkamosios teismuose, e, tačiau kai kurios e, e, bylos pradėtos, pradėtos procedūros buvo suspenduotos, atsižvelgiant į tam tikras lengvinačias aplinkybės ir mano vertinimu Teisingumo teismas dabar pasirinko naują kitokį požiūrį, kuris yra grindžiamas ne tik nustatytų ribinių verčių peržengimų, tačiau taip pat ir apskritai e, vykdomomis pastangomis sumažinti taršą. Komisija mano, kad e, Teisingumo teismas neturėtų e, priimti teismų sprendimų, Teisingumo teismas neturėtų priimti tokių sprendimų, kurių nebūtų galima įgyveninti valstybėse narėse. 2005 metais įsigaliojusios ribinės vertės mm, galioja visoms šalims, tačiau byla yra iškelta Bulgarijai, kuri buvo iškelta, šiuo metu yra suspenduota, nes laukiama, kol Teisingumo teismas priims e, sprendimą kitoje byloje pagal tą, mano minėtą, anksčiau pasirinktą naują požiūrį. Komisija dabar pradėjo vertinti ir azoto oksido taršą Remiantis 2010 metais surinktais duomenimis, atsižvelgiant į padėtį Junktinėje karalystėje ir gautais įskundais, mes e, pradėjome atitinkamas procedūras, tačiau šiuo metu taip pat ir prieš kitas bylas yra pradėti atitinkami tyrimai. E, šiuo metu metu yra pradėti tam tikri bandomieji stebėsinos procesai renkant duomenys apie NOX e, taršą e, daugelį valstybių narių. Šiuo metu mes įdėmiai stebime situaciją 12 valstybių narių ir e, vertiname NOX taršą per pastarosius dviejus metus, ateityje bus įmamasi papildomų veiksmų ir žingsnių. Visiems akivaizdu, kad uh, tarša NOx e, smarkiai priklauso nuo e, kelio transporto intensyvumo, ypatingai dizelinių automobilių taršos. Taigi tankiausiai apgyvendinamuose miestuose e, atitinkamos vertės yra, staty, ribinės vertės yra viršėjamos, tokių mėgstų visą ES yra apie šimtas. Taip pat komisijos tengiasi nusistatyti nustatyti ar apsibriežti uh, tas teritorijas, um, uh, kuriuose tarša yra intensyviausia ir nustatyti, koks gyventojų skaičius patiria didžiausią uh, poveikį. Taigi, manau, kad artimiausiu metu, kuomet surinksime atitinkamus duomenys, priimsime ir sprendimus dėl grįžtesnių priemonių taikymo. Taigi mes e, šiuo metu remiamės ne tik realiais matavimo e, rezultatais <clears throat> ir e, kad dabartė metodika bus pakankama, mes kalbant apie automobilių transporto priemonių taršą, žinome, kad tikrovėje automobilių tarša daug didesnė nei nustatyta pagal dabartinius uh, reglamentų standartus ir reikalavimus ir todėl reikia atlikti tinkamą darbą siekiant išmatuoti ir nustatyti taršą realiomis vairavimo sąlygomis ir vertinti šios aspektus susijęjant juos su aplinkos oro kokybė, todėl reikės pritaikyti įvairias papildomas veiksmingas priemonės regioninių ir nacionalinių bei vietos lygmenių ir būtina tas priemonės įvertinti tam, kad e, pasiektume, jog nebūtų viršita NOX e, nustatyta taršos riba. Manome, kad e, tos priemonės kelios, kurios dabar galioja, yra pačios svarbiausios. Mes turime nustatyti mažos taršos zonas, taip pat reglamentuoti, administruoti transporto priemonių poreikį Taip pat e, būtina pabrėžti ir būtinybę taikyti aukštesnius mokesčius degalams bei skatinti naudoti mažiau taršius automobilius transporto priemonės. Manau, kad Šis tikslas turbūt e, turėtų būti užsibrėžtas vidutiniam laikotarpiu, tačiau reikia apie tai kalbėti. Komisija visiškai pritarė parlamento pozicijai dėl būtinybės griežtai stebėti e, situaciją, kalbant apie direktyvos nuostatų įgyvendinimą, pasinaudoti visomis turimos priemonėmis tam, kad aplinkos oro direktyvos nuostatus būtų tinkamai įgyvendinamos ir e, norime patikinti, kad <clears throat> E, laikotarpiai, per kuriuos yra viršijamos nustatytos taršos ribos, būtų kuo trumpesni, mes palankiai vertiname e, šio tyrimo išvadas, tyrimo, kurį užsakė Envi komitetas. Džiaugiamės matydami, kad tyrimo išvados atitinka komisijos perspektyvą ir poziciją bei mūsų pačių vertinimus, o tai <clears throat> tik tai dar labiau uh, sustiprina mūsų poziciją dėl to, kad kalbant apie problemų identifikavimą ir svarbiausias probleminės vietas, būtina imtis visą priepiančių veiksmų nacionalinių, europinių ir vietos lygmenių, tam, kad situacija pagerėtų. Atitinkamas išvadas mes ir patys esame pasitvirtinę, todėl būtina įvertinti, kokias priemonės yra taikomas ir įvairiais lygmenimis ir uh, E, jas palyginti bei įvertinti, kaip galima susėti tarpusavėje, siekiant geriau e, įgyvendinti e, direktyvos nuostas, tačiau turime pažymėti, kad tyrimo išvados nėra visiškai tikslios kai kuriuose vietose, kai kurie aspektai, kurie nėra visiškai tikslus susijęs su E, sutarties pažeidimų procedūromis, kurias šiuo metu yra pradėjusi komisija, ne 23 sutarties pažeidimų procedūros, kaip teigiama, tyrimai yra pradėjęs, o 19 studija parašė, kad 10 valstybių narių yra paduotas į teismą, komisija iš tiesų yra prieėmė 10 sprendimų dėl galimybės kreiptis į teismą, tačiau dėl keturių valstybių teismą nėra kreiptas, dėl to, kad jos pakeitė savo požiūrį, apie tai aiškinau anksčiau tyrime kalbama apie tai, vertinama tai, kaip laikomasi nustatytų standartų, tačiau nėra vertinama uh, vertinama stebėsinos procedūra mūsų e, manimų, tai yra e, labai svarbu, siekiant įvertinti, e, kokiu lygiu yra perkeltos direktyvos nuostatos. Dar, dar keletas netikslumų, į kurios norime atkreipti dėmesį, būtent jūsų komiteto narių, tačiau galėtume tą padaryti raštu, kadangi tie netitikimai nėra ypatingai svarbus, todėl norėčiau dabar gilintis į smulkmenas. Norėčiau savo pasisakymą pa, pabaigti šiek tiek optimistiškesnė gaida, nes jums pristatytas vaizdas e, tikrai nėra patenkinamas, kalbant apie komisijos e, požiūrį, poziciją ir vertina sveikatos, visuomis sveikatos požiūrių, oro kokybės požiūrių. Džiaugiamės, kad laikinis susitarimas dėl nek direktyvos buvo birželio mėnesį pasiektas ir tai būtų buvę neįmanoma padaryti be e, ryštingos Europos parlamento pozicijos, kadangi Europos parlamentas e, kaip teisėkuros institucija čia palaikė komisijos požiūrį. Mes labai džiaugiamės, kad šiame susitarime būtent e, tie platus užmojai sumažinti oro taršą 50 procentų iki 300 metų atsispindi. Ta nuostata nebūtų įtraukta, jeigu parlamentas nebūtų aktyviai dalyvavęs diskusijose. Mes nekantriai laukiame, kad pasiūlymas dabar greitai būtų patvirtintas tam, kad galėtume pradėti įgyvendimo etapą, nek reglamento peržiūrėto. E, jis bus yra labai svarbus tam, kad galėtume e, pradėti įgyvendinti PSO rekomendacijas e, vidutinio laikotarpio, vidutinės trukmės laikotarpio. Tačiau visiškai baigdamas savo kalbą noriu pasakyti, kad ir trumpuoju laikotarpiu turime dėti pastangas. Pavyzdžiui, sumažindami azotoksidų taršą tam, kad galėtume pasiekti tikrai geresnių rezultatų, nes e, privalome tą daryti dirbdami savo piliečių labui ir komisija bet kokiu atveju deda tam visas pastangas. Ačiū uždėmesi. Uh, Ačiū už pristatymą. Nežinau, ar kolegos norės e, ką nors pasakyti. Ai, ponas Gerbrandi. Ačiū. Norėjau kai ką pasakyti apie nesugebėjimą užtikrinti įgyvendinimo. Aš nes, nenoriu labai čia nieko kritikuoti. Manau, kad mūsų turimos į priemonės yra nepakankamos, tai paaiškėja, kai vyksta svarstymai teisme. Taip pat vėlavimai yra nepriimtini. E, kalbame apie pažeidimo tyrimą, jūs kalbate apie e, taikymo suspendavimą. Aš suprantu, ką jūs sakote, nors aš nesu teisininkė ir suprantu, kaip viskas nutinka. Suprantu, kad viskas yra dėl to, kad e, pagal teisės aktą reikia e, atsvarų ir patikrų sistemos. Tačiau mes negalime sauliaisti visko taip ilgai, viskam taip ilgai tęstis. Ir piliečiai E, pavyzdžiui, pasitelkė kitokį metodą ir aš galiu čia pacituoti tik tai padėti Jungtinėje karalystėje, kur aš žinau situaciją ir žinau, kad yra e, nemažai tyrimų, bylos, nemažai bylų ir, ir tyrimų. E, noriu tik pasidžiaugti nevyriausybinio organizacijų iniciatyva, nes ne, nėra paprasta paduoti į teismą vyriausybę, šalies vyriausybę. Jungtinės karalystės e, teisinė sistema tikrai nėra viena iš paprastųjų, bet e, dabar viena bylas dėl oro kokybės Londone yra svarsima pagal paspartintąją procedūrą teisme, aukštai, aukščiausiame teisme. Galbūt reiktų žmonėms E, daugiau informacijos apie taip, kaip ES teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo galima siekti teismuose, tau tiesiog reikia jiems paimti iniciatyvą į savo rankas valstybėse narėse. Ir nu, manau, kad ypač E, komisijai reikia siekti geresnio e, šių teisių ištikrinimo visur, ypač dėl oro kokybės. E, taryba nenori šių klausimų svarstyti, taryba viską vilkina ir tai yra tikrai pasibjaurėtina, smerktina parlamentas sureagavo į, į žmonių susirūpinimą dėl oro kokybės. Tačiau taryba visiškai mums nepadeda. Atskiros šalis taip pat nieko nedaro, nes e, geriausio atveju jos bando gintis. Bet ne apie tai norėjau kalbėti. Norėjau pakalbėti apie štai ką kai švaraus oro te, teisės pasiūlymų paketas buvo e, svarstomas ir, ir svarstėme š, a, oro direktyvą, na, oro kokybės direktyvą ir vertinant ją pagal iš prieigos prie teisingumo perspektyvos ir kelių artimiausių metų laikotarpio perspektyvą vertinant, norėčiau paklausti, ką komisija norėtų patobulinti, jeigu jai pavyktų, kad jai pavyktų už pasiekti, kad valstybės narės įgyvendintų teisės aktus, kuriuos jai, jos įsipareigojo gyvendinti laisva valia. Mes negalime tiesiog nuo, šaly, nuo šalies stebėti, kas vyksta. Taigi, kaip konkrečiai jūs e, rengėtės pasiekti, kad e, čia būtų pasiekta, kad čia būtų pažangos. Janai. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už informaciją. Tai vienas didžiausių mm, Europos skandalų. Oras yra viešoji gerybė ir kiekvienas Europos pilietis turi teisę į švarų orą. Ir, o čia kalbame apie gana seną direktyvą, kurios standartus dar reiktų su, sugriežtinti, atnaujinti ir valstybės visiškai atsisako įgyvendinti šį teisės aktą. Man svarbiausia ne, ne tik tai, kad būtų įgyvendinti e, Europos teisės aktai, man svarbu, kad e, žmonės galėtų kvepuoti švariu oru Europoje. Kalbate apie 29 pažeidimo atvejus, kad 19, net 19 valstybių jie užfiksuoti Mm, parlamento e, parengtoje studijoje minimos 23 Prašau, 23 valstybės iš 28, kuriuose tokie pažeidimai užfiksuoti. Na, jeigu tai nėra visiškas e, e, žlugimas, tai nežinau, kas, kas čia dar galėtų būti. Manau, kad pernelyg švelniai reaguojame į šią situaciją, ne tik mes parlamentas, bet ir visa Europos Sąjunga noriu dar kai ką pasakyti. Kita mėnesį plenarnėme posėdėje balsuosime dėl galutinio susitarimo dėl NEC direktyvos. Galiu iš karto pranešti, kad balsuosiu prieš šį susitarimą. Apgalėstauju, Džiulį, dėl to, nes nemanau, kad tai pasitarnaus e, aplinkos oro pagerinimui Europoje. Noriu, kad jūs išsakytumėte savo nuomonę, ar manote, kad to pakanka. E, Taip pat, ar manote, kad e, aplinkos oro direktyvos peržiūra moraliniu, politiniu, etiniu požiūriu jau pribrendo, tačiau jūs tikriausiai to nedarote, nes valstybės narės bando kažkoti pagalius ir ratus, gyventinant netgi dabartinės redakcijos direktyvą. Mane pasiekė žinios, kad labai sunku rinkti duomenys valstybėse narise, kad pavyzdžiui, net Briuselio mieste ne, nerenkami reikalingi duomenys. Uh, Rue de la Loi, uh, šalia esanti uh, gatvė yra toks pavyzdys, ten nenau, uždarytas renginys, kuris padėtų rinkti tokią informaciją. E, kadangi daug laiko skyriau dizelio, dizelino teršalų skandalų, jūs kalbėjote apie automobilius miestuose. E, ir kaip su tais senesnės laidos automobiliais, jų taršą ir, ir kaip, žinome, kad tie automobiliai tikrai netitinka kai kurių reikalavimų, kaip vertintumėte perspektyvas ateityje, kaip tie automobiliai atrodys? Pone Dali, ačiū komisijai, kad atvyko pas mus ir suteikė mums šią informaciją. E, turiu pasakyti, kad ir mes norime akcentuoti tai kaip e, daug nerimo keliančią sritį. Labai svarbu turėti pilną informaciją apie visus teršalų e, šaltinius. E, reikia turėti pakankamai išteklių, kad tokią pilną informaciją turėtume. Ir jeigu iškyla susirūpinimo, kad tokia informacija ne visada atskleidžia pilną vaizdą, tai e, darome išvadą, kad mūsų politikos yra netobulos ir problemos iš esmės nesprendžia. <clears throat> Tad noriu paklausti, kaip e, užtikrinti, kad gautume pačią naujausią informaciją, kuri leistų mums e, priimti reikiamus sprendimus. <clears throat> Kiek aš suprantu, buvo viršytos ir e, azotoksidų, ir kitų teršalų ribos kai kuriuose valstybėse narėse. Tai neigiamai įtakoja piliečių sveikatą Ir e, vis tik valstybės narės e, labai nenoriai juda link e, naujų reikalingų įstatymų. Ponas Galbrandė taip pat paminėjo automobilių mm, išmetimus, kurie taip pat tiesiogiai piliečių sveikatai takoja ir kelia nerimą informaciją apie tai, kad yra bandymų e, trečiai IDR paketą šiek tiek sušvelninti. Tai taip pat mums kelia nerimo. Mes suprantame ir galvojame, kad e, oro kokybės valdymas e, gali suvaidinti svarbu vaidmenį, formuojant valstybių aplinkos saugos politiką. Čia labai svarbu užtikrinti e, artimą bendradarbiavimą tarp įvairių agentūrų, kurios privalo užtikrinti, kad e, numatytų planų e, įgyvenimas būtų šimtaprocentinis. Mes sutinkame, kad e, teršalų nacionalinių ribų direktyva yra labai svarbi, bet taip pat svarbu ir keistis geriausią aplinkosauginę praktiką, geriausiamis technologijomis, užtikrinančiomis veiksmingą transportą, transporto priemonių vystimą, bet tam kontekste komisija turėtų aktyviau veikti, priversdama valstybės narės imtis darbų, nes jeigu oro kokį, į oro kokybę nebus žiūrima rimtai, čia vėl ir vėl turėsime susitikinėti, kalbėdami apie išmetalu, e, išmetalus. Ir vėl kalbėsime apie valstybių narų, narių neveikimą, e, O tai praktiškai reiškia, kad e, daromas neigiamas poveikis mūsų piliečių sveikatai. Dėkui, ponas Eichhaut dabar. <clears throat> Dėkui pirmininkė ir ačiū komisijai už indėlį. Daug jau buvo pasakyta e, apie tai, kaip svarbu, kad oras būtų švarus. Aš noriu akcentuoti problemą, kuri kyla kiekvieną kartą, kai kalbame apie oro kokybę, apie aplinkos oro kokybę. Visi tuoj pradeda žiūrėti į valstybės narės, ar jūs vykdote įsipareigojimus ir paskui grežiasi į komisiją, ar ši nepradėjo pažeidimo procedūrų. Bet mums reikia daugiau dėmesio skirti taršalų uh, šaltinių politikai, nes kai tik pradedame apie tai kalbėti, tuoj susidurime su įvairiausiais lobistais, kurie sako, taip, turime švariau elgtis, bet e, tik tai ne mūsų sektoriuje. Tegu kiti sektoriai mažiau teršia. Taigi, e, turime silpną šaltinių politiką ir e, tada jau susidurime su tokiamis problemomis, e, kaip kad e, automobilių transporte, kaip aiškėja, kad nors ir yra politika, e, jos yra nesilaikoma. Taigi visų pirma, reikia geros politikos reglamentuojančios taršos šaltinius. Dideliems įrenginiams, kurie degina kūrą. Mes turime neblogą politiką, tačiau ir čia yra trūkumų. Pavyzdžiui, jeigu e, kalba eina apie <clears throat> anglimi kūrenamus įrenginius, čia mums dar reikia daug nuveikti. E, susidaro įspūdis, kad tie dalykai e, vilkinami, o tai yra labai svarbu, nes e, e gali taip atsitikti, kad e, pati geriausia prieinama technologija e, pasirodys besanti blogesnė negu kad anksčiau egzistavusi. E, norėčiau paklausti komisijos, kaip ji mato tą procesą, koks jos požiūris ir kaip galima būtų užtikrinti, kad technologijų prasme būtų pažanga, o ne grįžimas atgal. E, e, ponas Galbrantė taip pat minėjo tą mintį. Kaip galime mes užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai va, matuotų uh, teršalus. E, jeigu jūs tik tai matuojate atitinkamuose taškuose ir paskui e, remiatės ekstrapoliavimo metodiką, tai e, tikrai gali būti daug taršos, kurios mes paprasčiausiai nematome. Čia buvo paminėta Arlua gatvė. Taigi e, reikia užtikrinti, kad būtų matuojama tinkamose vietose, o ne kažkur žalioje pievoje. Na ir dar vienas dalykas, kaip kolegija sakė, balsuosime tikrai prieš INR direktyvą, nes e, valstybių narių lobistai ir žemės ūkio sektoriaus lobistai užtikrino, garantavo, kad į ją nepatektų kai kurie taršos šaltiniai. O tai reiškia, kad mes taip ir liekame su užterštu oru. Dėkui. Pone Grostet, ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad visi komiteto nariai norėtų, kad e, mūsų e, aplinkos oras būtų švaresnis ir tai apie tai kalbame išklausę komisijos pristatytą analizę. Aš net 17 metų dirbau uh, Um, oro kokybės stebėsenos institucijoje savo regione. Aš pirmininkavau, uh, aš, aš, aš, buvau, aš vadovavau tokiai organizacijai, kuri buvo už tai atsakinga um, net 17 metų ir aš žinau, uh, apie ką kalbu. Reikia tam tikrų pastangų. Jeigu mes priimame kažkokį sprendimą ir iškyla grėsmė uh, siekiamam tikslui, šiuo atveju prabėga per nelik daug laiko, kalbame apie transporto poveikį orui miestuose, kalbame apie kai kuriuos e, klausimus, kuriuos galima būtų geriau tvarkyti ir spręsti, tai aktualu vis ir žmonėms. Kai, kai, bandom, kai, kai yra bandymo koreguoti eismą gatvėse, tai ne visada visiems akivaizdu. Dar vienas svarbus veiksnys tai būstų šildymas miestuose. Reikia tobulinti technologijas dėl automobilių. E, taršos miestuose, tai abejonių dėl to nekyla. Emis komitetas tai svarsto, o Volkswageno, dėl Volkswageno skandalo e, reikės raginti automobilių gamintojus rasti daug našesnių sprendimų nei iki šiol. E, reikėtų skirti šiek tiek laiko toms priemonėm. Sankcijos vienas dalykas, bet geriau būtų eiti per paskatas. Visi turi pasistengti, automobilių gamintojai, e, pramonė bendrai, nes miestų būstų šildymas, čia vaidina svarbu vaidmenį taip pat, e, miestų bendruomenės. Man atrodo, kad sankcijos nėra pats geriausias pasirinkimas, nes e, tai bus e, privers, tokia priverstinė prievartos priemonė, bet geriau būtų e, bandyti per paskatas raginti bendruomenės e, imtis reikalingų pastangų. Taip, reikia e, paraginimo, bet reikėtų pasirinkti tinkamą paskatą, kad, kad tas vėjas pūstų mums reikalingą kryptimi. Pone Eivi. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau ir aš pasisakyti. Nes e, noriu pabrėžti e, šios problemos sudėtingumą. Tikrai liūdna, kad vėl ir vėl tenka grįžti prie šio klausimo ir e, vis nerasti, kaip tą problemą išspręsti. Kalbant apie pažeidimo procedūrą iš komisijos pusės prieš e, valstybės narės, e, kurias inicijavo aplinkos generalinis direktoratas, tai e, reikia e, palyginti su visišku e, augimo direktorato neveikimu ir nesugebėjimu kontroliuoti reikalų. Šitame komitete nemažai kalbame apie vadinamąjį dieselgeitą, kuris parodė, kad tipo patvirtinimo bandymai buvo visiškai neveiksmingi, neatskleidė tikrosios padėties. Ir aišku, kada jau turėsime bandymus realiomis sąlygomis, e, matyti rezultatai bus visiškai kitokie. E, sunku man suvokti, kad e, per Visus tuos metus e, nematome pakankamai savalaikių ir aktyvių veiksmų. E, nuo 2007 metų automobilių gamintojai žinojo e, apie tikrąją situaciją, e, jie žinojo ribinės vertės, kurios atsiras su Euro 6 standartu, tačiau nieko nedarė, o dabar mes jau prival, e, privalome priimti daugybę priemonių dėl atitikties veiksnių. E, ir automobilių pramoniai vis dar buvo leidžiama į rinką tiekti automobilius, kurie netitiko reikalavimų. Taigi, ko trūko? Trūksta e, griežtos reakcijos, ne vien tik tai iš komisijos, bet taip pat iš valstybių narių pusės. Aš dabar klausiu komisijos, kaip galima suderinti <clears throat> pažeidimo procedūrą dėl oro kokybės su e, priemonių e, trūkumų, e, kurios leistų vietos valdžiai kovoti su oro tarša. Viena iš tokių priemonių, kuri buvo čia paminėta, buvo Euro 6 automobilių standartas. Bet e, kokia prasme, jeigu net ir tuose automobiliuose nepaisoma ribinių verčių. E, vietos tarybų nariai e, rengia vietos oro kokybės planus, bet į juos rimtai nežiūrima. Čia yra didelis prieštaravimas. Na ir galiausiai noriu priminti, kad ir piliečiai labai jaudinasi dėl to. Tai rodo mm, peticijų komitete e, gaunamos peticijos pasirašytos tūkstančių piliečių. Ir mes, aišku, turime atsakyti ir jiems. Taigi norėjau tik priminti Jums, kad ši tema yra labai svarbi ir kad mums reikia veikti. Dėkui. Na ir dabar aš manau, kad komisija norės atsakyti Jums žodis. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū už klausimus. Pats pabandysiu į kelis iš jų atsakyti, o paskui e, savo kolegai e, teisininkui leisiu atsakyti, pakalbėti apie pažeidimo procedūrą iš mūsų generalinio direktorato perspektyvos, konkrečiai ponios Gerling klausimą atsakant. Pradėsiu atvirkšnė tvarka nuo paskutinių klausimų. Kalbant apie pažinimo procedūras, kurias pradėjome, kurios dar, e, kurių nepradėjo e, augimo, generalinio direktorato atstovai. E, žinote, kad ponė Biemkovska paminėjo e, tą dalyką, kuomet ji čia buvo iškviesta į e, išlakų komiteto posėdį. Toliau nenorėčiau plėstis dėl sąsajų tarp tipo patvirtinimo diskusijų ir to, kad sistema dabar yra neveiksni, tai iš tikrųjų e, ji neveikia. Komisija sausio 27 e, inicijavo pasiūlymus, kaip ištaisyti šią padėtį. Aš mačiau parlamento e, pranešimo pirmasias versijas atrodo, kad rinkos E, stebėjimo priemonės, kurias komisija siūlo, e, pranešėjas e, neketina labai entuziastingai priimti. Tai kelia mums nerimo. Dėl vietos valdžios negalėjimo veikti, kovojant su oro tarša, ši problema yra sudėtinga. Daug ką galima nuveikti vietos, vietos lygių. Aš minėjau, uh, mažos taršos zonas, e, eismo ribojimus e, ir taip toliau. Dažnai tai gali atnešti teigiamų rezultatų ir tuos dalykus reikėtų skatinti. Jūsų studija kaip tik apie tai kalba ir mes pritarėme. Tai teisinga kryptis. Tačiau e, mums reikia, kad prie to būtų prisijungiama ir nacionalinių lygių Ir e, aišku, kalbant apie politikos tikslus e, ir dabartinis skandalas dėl dizelinių automobilių demonstruoja, kad e, čia yra daug prieštaravimų. Taigi daug ką dar galima būtų padaryti vietos lygmenių šalia to, ką jau savivaldybės ir dabar daro. Keletas iš jūsų kėlė stebėsenos klausimą. Žinoma, čia vaizdas nėra toks neryškus, kaip kad gali pasirodyti. Direktyva turi labai aiškius reikalavimus apie imtis, kurios turi būti reprezentatyvios ir turėtų būti imamos ten, kur teršalų koncentracija yra didžiausia. Tai įrašyta direktyvoje, e, galbūt e, viskas nėra apriepiama, bet e, turėtų sudaryti galimybę susidaryti bendrą vaizdą. Galbūt viskas vyksta kiek per lietai, ta prasme, kad mes neturime inspektavimo gebėjimų, negalime <clears throat> detaliai įsižiūrėti, kaip valstybės narės tai atlieka, taigi tenka remtis tą informaciją, kuri mums yra pateikiama. Būtent taip veikia ta sistema, taigi čia yra silpnų vietų, bet mes turime teisės aktus, kurie suteikia garantijas, kad duomenys, kurie mums teikiami, galėtų būti patikimi ir jais galėtume remti e, priimamus sprendimus dėl taršos šaltinių ir politikos šioje srityje. Iš tikrųjų, reikia kontroliuoti visus šaltinius, e, E, dabar ypatingas dėmesys atsisuko į dizelinius automobilius e, po Dieselgate skandalo, kalbama apie transporto problemas, bet žinoma, e, namų šildymas yra dar viena problema, yra ir kitų problemų. Galima paminėti laivininkystės problemas dėl galimybės riboti sieros e, išlakas e, tame sektorijoje. Taigi tie dalykai vyksta ir turi vykti. Ar mes pakankamai toli užgriebėme taršos šaltinių teisės aktų prasme, paskui buvo paminėta teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyva. Mes manytume, kad mūsų pasiūlymas ėjo tinkamu, e, keliu dėl metano ir amoniako. Tai dabar matome, kad galutinis tekstas e, nepateikė to rezultato, kurio mes norėjome iš pradžių. bet mes tikrai esame įstikinę, kad INR direktyva bus e, ženklus patobulinimas, gal ne toks patobulinimas, kuriuo mes iš pradžio norėjome, bet manytume, kad vis tiek e, šis projektas nusipelno paramos, nors rezultatai gal ne, nebus tokie geri, kaip norėjome. E, dėl DLCP klausimo ir dėl diskusijų, kurios dabar vyksta, Aš žinau, kad e, nemažai kas e, priekaištauja, kad ambicijos nėra pernelyg aukštos. E, komisijos akim žiūrint, mes užbaiginėjame šį darbą, kad turėtume labai apčiopiamą rezultatą sveikatos ir aplinkos prasme jūsų pareiškimas apie tai, kad e, e, numatomi patys žemiausi e, rodikliai ne visiškai atitinka mūsų ambicijas ir ketinimus komisijoje. Taigi, tai šiek tiek kertasi su mūsų pačių požiūriu. Kalbant e, apie e, aplinkos oro kokybės direktyvos peržiūrą, tai 13 metais, kuomet e, kūrėme švaraus oro programą, mes tai svarstėme ir tada apsisprendėme, kad peržiūros galbūt nereikia, reikia susitelkti į jos tinkamą įgyventinimą iki 2020 metų. Na ir e, peržiūros ciklo kontekste, žinoma, mes prie to klausimo vėl grįšime, jo tikrai nevengsime. Reikia e, panalizuoti, kaip vaizdas keičiasi per pastarosius keletą metų. Mes žinome, kad tokia evoliucija egzistuoja. PSO dirba šitoje srityje, į tą darbą reikia atsižvelgti. <clears throat> Taigi, E, tie principai taikytini visiems teisės aktams, e, o tas principas, kad reikia derinti su PSO nuostatomis ir išlikti ambicingesniais, e, ta nuostata išlieka mūsų dėmesio centre. Dėl atitikties rodiklių, kurie išlieka kaip IRD paketo dalis, panas Gelbrandai klausė, ar tai mus tenkina. Na, e, būtume norėję kažko ambicingesnio. E, kai kuriuose e, valstybėse narėse, kai, kai kuriuose valstybėse pasaulyje, pavyzdžiui, JAV, nėra tokio dalyko kaip atitikties rodikliai ar veiksniai iš viso. E, tai, ko mes pasiekėme, yra reikia pripažinti pažanga ir e, tame mechanizme numatoma peržiūros nuostata. E, taigi mes galvojame, kad e, tai, kas nuspręsta, bus pažanga, bet taip pat galvojame, kad ambicijos galbūt nėra tokios, kokių mes būtume norėję pradžioj. Aš tikiuosi, kad paminėjau daugumą klausimų, kurie buvo užduoti. Buvo e, kalbėta apie tai, kad e, piliečiai reikalauja pokyčių, kad e, prasidėjo tam tikri procesai teismuose, bylos teismuose. Tai iš tikrųjų žmonių, piliečių mobilizavimas e, siekiant geresnio įgyvenimo ir atitikties e, yra svarbus dalykas, bet kai kuriuose valstybėse narėse sunkiau tokį mobilizavimą pasiekti. E, girdime gerų naujienų iš atskirų regionų, valstybių narių Düsseldorfe, Vokietijoje 13 rugsėjo buvo renginys, e, kurio tikslas buvo paraginti, riboti eismą tam tikrose vietovėse, kad galima būtų e, geriau e, laikytis ribinių teršalų verčių, konkrečiai azoto oksido. Bet Kaip aš jau minėjau, mes taip pat per pažeidimo procedūras tengiamės pasiūsti atitinkamus signalus ir dabar jau matome, kad atsiperka tokie mūsų veiksmai, e, nes jie paskatina tam tikrus veiksmus vietos lygmenių. Bet žinoma, to dar neužtenka. Dar vienas papildomas klausimas prieš perinant prie teisinių dalykų. Ar galite garantuoti, kad uh, bus tos ribinės vertės e, sugriežtintos. Jūs e, kalbėjote, kad egzistuoja tam tikra grėsmė, kad netgi tos ribos pasiliks e, tame pačiame lygyje arba galbūt netgi bus sumažintas. Ar galite garantuoti, kad jos bus sugriešintas. Aš netiesiogiai esu atsakingas už šį klausimą, tačiau reikėtų vertinti naujausias permainas šioje srityje, tačiau aš norėjau pasakyti, kad mūsų užmojų lygis <clears throat> dabartinis yra toks, kad mes norėtume jį išlaikyti. Aš betarpiškai nesu susijęs su šiomis diskusijomis, tačiau aš manau, kad bet kokiu atveju tos diskusijos tęsis ir mes įdėmiai procesą stebėsime ir tos e, mūsų e, užmojai bus tokie, kad atitiktų mūsų ambicingus tikslus. Ačiū, pirmininkė, aš pamėginsiu kalbėti labai trumpai ir kalbėti kuo aiškiau apie teisinius aspektus. Bylos iš tiesų yra labai sudėtingos, kaip žinote, Anksčiau mes buvome pradėję kelias bylas ir dėl keturių jau kreipėmės į Teisingumo teismą ir Teisingumo teismas priėmė atitinkamus sprendimus dėl padėčių valstybėse narėse. Mes tengiamės, kad e, mūsų ieškiniai būtų skubos tvarka apsvarstyti, tačiau teismo sprendimai buvo galiojimas e, riboto, ribotos trukmės ir buvo siejamas su laikotarpiu, pavyzdžiui, nuo 4 iki 7 metų komisija nieko negalėjo įvertinti. Todėl mes pakeitėme savo požiūrį dėl Teisingumo teismo atitinkamų sprendimų ir pradėjome naujo pobūdžio veiksmus, tačiau vis tiek su šiomis bylomis yra susijusios tam tikros problemos, nes naujausias duomenis kurias mes turime ir kurias galime pateikti teismui. E, ir teismo sprendimų prieimimas e, ir jų laikotarpis yra <clears throat> labai smarkiai skiriasi, nes e, reikia mums surinkti pačius naujausius duomenys, juos įvertinti tam, kad šią problemą įveiktume ir įtikintume teismą pakeisti savo požiūrį. Mes dabar e, pradėjome kreiptis į teismą tik tuo atveju, jeigu matome, kad padėtis iš tiesų yra labai rimta. Ir mes e, taip pat e, pradėjome kreipti dėmesį į pagal 23 3 oro kokybės direktyvos straipsnį atkreipti teismo dėmesį į tai, kad valstybės apskritai negyvendina jokių priemonių. Tačiau vis tik tai reikia pasakyti, kad situacija labai sudėtinga, nes um, taršos matavimo zonų yra šimtai. Taip pat mes kreipdamės į teismą turime pateikti akivaizdžius įrodymus, kad valstybių narių e, pasitelktos priemonės nėra veiksmingos ir labai dažnai valstybės narės paskutiniu momentu prieš mums kreipiantis į teismą atitinkamas priemonės patvirtina, pradeda pradeda e, jos įgyvendinti ir po to teisme argumentuoja, kad dar nebuvo pakankamai laiko, kad tas priemonės e, atneštų apčiopiamų rezultatų. Mes labai pastangų esame padėję, siekdami pažangos šioje srityje, tačiau Bulgarijos ir Lenkijos bylose Tikimės, kad kitų metų pradžioje dėl Bulgarijos teismas jau priims sprendimą. Galbūt iki šių metų pabaigos mūsų pozicija, jeigu bus patvirtinta, tuomet kitos nesuspenduotos bylos turėtų būti apsvarstytos pakankamai greitai. Per tą laikotarpį mes stengiamės, kaip kolega minėjo, daryti spaudimą valstybėms narėms, paragindami jas imtis atitinkamų priemonių. Nepriklausomai to, ar byla suspenduota ar ne, bylos e, sutarties pažydimo procedūros vis tiek yra pradėtos ir šiuo metu. Uh, <clears throat> 12 atvejų jau yra pateikta atitinkama pagrįsta nuomonė, toks yra bylos svarstymo etapas. Mes e, taip pat e, papildomai dar be veiksmų Europinių lygių palaikome glaudžius tarpusavio ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis valstybės narėse ir stengiamės pagerinti prieigos prie teisingumo galimybės. Pavyzdžiui, dabar pradėjome finansuoti atitinkamą programą iš Life fondo lėšų. Vokietijoje atitinkama programa yra įgyvendinama kad būtų pagerinta, sudarytas geresnės sąlygos kreiptis į, į teismą nacionaliniu lygiu ir kartais tokie bylos nagrinėjimai nacionaliniuose teismuose trunka trumpiau nei teisingumo teisme. Taip pat kaip sudėdamoji viso proceso dalis galėtų būti vertinama e, ar vertinami valstybių narių veiksmai, ieškant problemų sprendimo, tačiau problemos kai kuriuose valstybėse narėse yra tokia didelio masto, kad e, reikia labai rimtų pokyčių daugelį sričių, pavyzdžiui, būsto šildymo, ypač rytų Europoje, transporto srityje, e, taip pat kalbant apie gamtinės sąlygas, e, kaip poslėnyje Italijoje, kurios keičiasi ir blogėja. Taigi nacionalinės valdžios institucijos tikrai patiria daug ir didelį spaudimą. Kalbant apie stebėseną, noriu pasakyti, kad mes iš tiesų teisinių požiūrių viską vertiname ir mums kyla nemažai klausimų dėl matavimo atskiras valstybės narėse, pavyzdžiui, Belgijoje. Belgijai iškeltoje byloje daugiausiai atkreipimas dėmesys į stebėsenos e, trūkumus, jūs minėjote tą e, matavimo tašką Arloa ir mes manome, kad e, tie prietaisai taršos nematuoja tinkamai, tačiau taip pat yra ir kitų bylų iškeltų kitoms valstybėms narėms. Taigi iš tiesų mes dedame visas įmanomas pastangas, pasitelkime visas įmanomas priemonės, kurios yra žinoma ribotos, tačiau vis tik tai mes, manau, judame į priekį lėčiau nei pageidautume, nors pažanga valstybės narėse yra matoma ir valstybės narės, galiu patikinti, iš tiesų patiria labai didelis spaudimą iš mūsų pusės. Ačiū. Ačiū už šias naudingas mintis ir diskusiją. Taigi mes e, galime skelbti posėdžio pabaigą. Jeigu nėra kitų klausimų, tai kitas posėdis vyks lapkričio 7-8 dienomis. Labai ačiū. Turėsiu.